politinė tema, kaip teisingai buvo pastebėta, atverčiame naują puslapį, e, lemiantį mūsų ES ateitį. Labai ačiū, ponia pranešėjau. Baigėme diskusiją. Balsuojama bus rytoj vidurdienį. Kitas mūsų darbo tarkės klausimas yra komisijos pareiškimas dėl naujojo TVF valdančiojo direktoriaus atrankos procedūros ir atstovavimo eurozonai išorėje. Pradėsime nuo komisaro Reno pasisakymo. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, labai ačiū už tinkamus klausimus, svarbius klausimus, kuriuos man uždavėte. Komisija pritarė vykdomosios valdybos, TVF vykdomosios valdybos sprendimui priimtam 20 e, gegužės, kur patikslinamas patikslinama atrankos procedūra. Komisija sutinka, kad atrankos procesas turi būti atviras, e, skaidrus ir pagristas nuopelnais. Tai leistų kandidatams iš visų TVF valstybių narių konkuruoti pagal jų nuopelnus ir atsižvelgiant į svarbiausius aspektus. ES valstybės narės sutarė, kad jos parems e, geriausiai kvalifikuotą kandidatą, kad jis turi atitikti aukščiausius standartus susijusius su šiuo labai svarbiu postu. Toks kandidatas ar kandidatė turėtų pademonstru, būti pademonstravęs E, sugebėjimą daugiašalių koordinavimo procese dalyvauti ir puikiausiai suprasti tarptautinius pinigų ir ekonominius klausimus. Komisija pritarė tokiam susitarimui. Komisija visiškai remia ministrės Kristinos Lagard kandidatūrai. Ji yra kompetitinga ir patyrusi kandidatė E, nusipelniusi pagarbą, e, tarpinės bendruomenės partnerių pagarbą. Pa, pagarbą. E, ji ne tik puikiai išmano Europos ekonomiką ir ES sprendimų prieimimo procesą, tai yra aišku nuo, e, svarbu, bet ji taip pat yra, turi daug patirties sprendžiant globalius ekonomikos klausimus. Pavyzdžiui, kai vadovavo G20 darbui Taip pat pernai buvo sutarta G20 vadovų susitikime Seule Korejoje sumažinti Europos e, atstovavimą TVF valdyboje dviemis, dviemis vietomis ir padidinti e, kylančių rinkų ekonomikų atstovavimą ir sustiprinti jų balsą. Išorės e, atstovavimo eurozonai klausimas nors ir yra susijęs su bendra TVF reforma, nėra tiesiogiai susijęs su e, TVF valdančiojo direktoriaus atranka. Komisija mano, kad Europos ne, tiek sąjungos ir valstybių narių bendras interesas yra pamažu pereiti prie bent vienos vietos Europos Sąjungai ar bent jau eurozonai e, TVF aišku, e, pamažu. E, Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, kaip žinote, aš esu visiškai atsidavęs reformoms ir ES ekonominių valdymo stiprinimui tiek jos viduje ir tiek, tiek išorėje. Siekiant to tikslo, aš norėčiau, kad panaudotume Žano Monė išbandytą metodą. Europa kuriama E, siekiant pažangos, konkrečios pažangos, žingsnis po žingsnio, mažesniais ir didesniais žingsniais. Todėl pirmiausia turėtume užbaigti mūsų pačių vidaus valdymo reformą, tai yra labai skubiai reikalingas dalykas ir tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, baigus jo gyvendinimą. O po to turėtume kalbėti apie na, atstovavimo eurozonai išorėje, tai būtų kitas svarbus žingsnis į priekį, kai dėl jo bus sutarta. Taigi, žingsnis po žingsnio. Ačiū. Ačiū. Politinių frakcijų vardu, pirmiausia, EPP vardu, pona Vortman Kol. Ačiū, pone pirmininkė kai ankstesnis TVF e, e, valdantysis direktorius užėmė postą, buvo keliama daug klausimų dėl TVF svarbos ir kaip e, fondas veikia. Tačiau tuo tarpu mūsų nuomonė apie tai pasikeitė, nes krizės metu supratome, kiek tarpusavėje priklausomi esame, o krizės metu mes esame įpratę kreiptis vieni į kitus pagalbos ir supratome, kokios, kokie svarbus yra TVF e, sugebėjimai tiek mums Europoje, tiek visam pasauliu. Ir esu įstikinusi, kad TVF ir toliau e, vaidins svarbu vaidmenį pasaulio ekonomikos valdyme, kad galėtume e, pasiekti didesnį ekonominį stabilumą ir finansinį stabilumą. Kri, euro krizės metu E, susidurime su skaudžia patirtimi. Ir e, jūs jau pasakėte tai, ką aš norėjau pasakyti. Mes šiandien susirinkome kalbėti apie būsimą TVF valdantį direktorių. E, aš sutinku, kad procedūra turi būti atvira, tačiau neturime slėpti to, kad Europoje turime puikią kandidatę. Ir man malonu, kad parlamente šiandien šioje diskusijoje mes galime išreikšti savo pritarimą mūsų kandidatai, nes krizės metu labai svarbu yra turėti asmenį, moterį, kuri turi puikias kvalifikacijas užimti šią, šį postą. Be to, aš manau, kad moteriškos savybės taip pat gali būti labai naudingos, nepais, šalia jos turimos kvalifikacijos. Pone Lagart turi patirties abiejose, darbo abiejose Atlanto pusėse. Todėl mes, aišku, e, remsime jūs siūlant ponę Lagard kaip e, kitą TVF e, valdančiąją direktorę. Ačiū, ponė Vartankol. Toliau pana Bereš, keturios minutės socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai. Iškyla klausimas, kada jūs norėjote tą pareiškimą e, pristatyti. Jų, jų, jūsų išklausiusi supratau, kad jūs e, akcentuojate ekonomikos valdysenos svarbą ir euro atstovavimą į išorę. Aš nepritariu jūsų pozicijai. ES susidūrusi su labai didelė problema, tai yra atstovavimas eurozonai išorėje. Mes stebime, kad valiutos karas šiandien gali sunaikinti visas eurozonos valstybių pastangas e, konsoliduojant savo biudžetus. Europiečiai nebegali uh, turėti aukštų tikslų ar ambicijų ir tuo pačiu metu nesidomėti, o kokią vietą reitingavimo lentelėse užima euras. Nebus vidinės gynybos, tai nebus išorės gynybos. Aš žinau, kad ta užduotis yra sudėtinga. Aš žinau, kad Europos parlamentas jau keletą metų rėmė idėją, uh, kad privalome turėti atstovavimą eurozonai išorėje, ypač TVF sąrangoje. Kaip Dominikas Štrauskanas buvo išrinktas TVF valdančiuoju direktoriumi, situacija buvo visiškai kitokia, turime pripažinti tai. Panašu, kad jis buvo paskutinis europietis TVF vairo priekyje, tad dabar situacija pasikeitė. Dabar TVF didžiausią dėmesį skiria Europai ir už e, intervencijų Europoje ribų iškyla klausimas, ar neturėtų įsijungti ir Europos investiciniai bankai į šias intervencijas. Aišku, anksčiau ar vėliau iškils klausimas, kokia ekonomikos padėtis JAV teisėta yra užduoti tokį klausimą. Tai reiškia, kad politinis kraštovaizdis šiandien yra daugelypis ir labai svarbu, e, kas atstovaus TVF. Ir aišku, Europa turi turėti savo atstovą tarptautinėme valiutos fonde. Tačiau mano klausimas jums būtų toks kokios politikos mes pageidautume tarptautinėje arenoje, koks turėtų europė, būti europietiškasis e, mandatas, atsižvelgiant į tai, kad vienaip veikia rinkos ES viduje, kitaip ES e, išorėje. Turime kalbėti apie investicijas, apie užimtumą. Mes manome, kad nepriklausomai nuo paties asmens, kuris perims TVF likimą į savo rankas, šis postas reiškia didelę atsakomybę. Mes negalime leisti, kad tie pasiekimai, kurių pasiekė Kanas, ypač Vašingtone, būtų sunaikinti. Mano manimo, pagalbos teikimo griežtinimas nebūtų tinkama strategija. Ir kalbant apie TVF e, vietą jungtinių tautų sąrangoje, taip pat turėtume pasvarstyti apie tai, ar tie įgaliojimai suteikiami valdančiajam direktoriui neturėtų būti susiję su e, ekonomikos valdysena. Ačiū. Dabar liberalų frakcijos vardu ponas Šmitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir ponai komisijos nariai už atsakymą. Mes nekantriai laukiame naujojo TVF valdančiojo direktoriaus paskirimo. Štraus Kanas panašu, kad pasitrauks ir um, jis, daly, jis vadovavo TVF labai sudėtingų laikmečių. Panas komisijos narys kalbėjo apie atvirą e, direktorios skirimo procedūrą. Pone Legar tikrai yra labai kompetentinga e, moteris ir ją remia kai kurios valstybės narės bei Europos komisija. Kodėl negalėtume teikti jos kandidatūros. Ir jei turėtume tokią atrankos, kandidatų atrankos procedūrą, tai ta procedūra būtų svarbi ir atstovavimui eurozonai išorėje. Lisabonos sutarties 38 straipsnis pabrėžia, kad eurozona turi būti stipri. Kodėl komisijos narys nesiremia šiuo pagrindu? Manau, kad kartais reikia būti drąsiais ir net sudėtingoje situacijoje stiprinti savo poziciją užduotas labai aukšt, aiškus klausimas. TVF turi užimti, turi imtis svarbaus vaidmens reformuodamas TVF e, sąrangą. Reikia stiprinti eurą. Eurui reikalingas stiprus tarptautinis valiutos fondas, kuris galėtų būti stiprus žaidėjas tarptautinėje arenoje. Taigi toje naujojoje e, pasaulio sąrangoje svarbus stiprus TVF ir stipri Europos Sąjunga. Reikia tiesiog išdrysti žengti šį žingsnį. Iš Europos sudiristikų žmetartimis teisų. Pane Silbra, atsir frakcijos vardu. Šios dienos neužtikrindami ekonominio klimate, kaip niekada svarbu, kad globalios institucijos, kurios sukurtos užtikrinti finansiniam ir ekonominiam stabilumui, uh, ir e, kuriamis pasikliauja daugelis pasaulio valstybių, nebūtų naudojamos tiesiog politiniams e, simboliniams pareiškimams padaryti. TVF yra nesimbolis, o dirbant institucija ir jai reikia vadovo, e, kuris gerai supranta finansų rinkas, e, rinkos dėsnius, kuris galėtų pristatyti tos svarbius priimtus sprendimus e, plačiai visuomeniai. Taigi, stiprioji Kristinlegat pusė yra ne tai, kad nėra europietė, bet būtent tos lyderio savybės, kurias jie pademonstravo krizės momentu. Ir panaudojant įvairiausius struktūrinius e, reformų paketus ir panašiai. Aš esu stikinusi, kad ponė Legart įrodė, kad jinai e, yra pajėgi kontroversiniais e, klausimais priimti sprendimus. Uh, ir pasiekti, kad e, krizės būtų spręstos. Taigi mes neturime įsivelti arba įklimti eurozonos krizėje. E, mes turime reaguoti į ateities iššūkius. Ir aš esu įsitikinusi, kad panelė Gart iš tikrųjų turi reikiamų įgūdžių ir jinai gali šio ekonominio pastarimo laikotarpio vadovauti TVF. Taip pat e, refor, inicijuoti reformas, kurios duotų vaisių ateities kartams kalbant apie Europos atstovavimą tarptautinėse organizacijose, kadangi finansų rinkos nepripažįsta nacionalinių sienų, labai svarbu yra, jog globalios institucijos e, veiktų veiksmingai, koordinuodamas nacionalinę politiką. Uh, Ir aš pasakau už daugiau koordinavimo, efektyvesnį koordinavimą, kuris leistų užpildyti reguliavimo spragas. Kita vertus, e, manau, kad ES neturi prarasti e, balsų įvairovės tarptinėse institucijose, nes krizė pademonstravo, kad net ir eurozonoje ES valstybių padėtis yra labai nevienoda, nekalbant jau apie eurozoną ir ne eurozonos valstybės. E, krizė palėtė įvairias valstybės įvairiai ir patirtis vėlgi yra nevienoda. E, aš manau, kad kartais tas vienas balsas nėra toks stiprus, kaip e, harmoningai skambantis balsų choras. Ačiū toliau žaliųjų vardu, ponas Lamberts. Mm, dvi su pusė minutės. E, komisarė, mėly kolegos. Turiu keturias pastabas. Pirmiausia, norėčiau pratesti tai, ką Oliškint pasakė dėl konsensuso. Aš manau, kad toks postas kaip e, TVF e, vykdantisis direktorius yra labai svarus. Ir jeigu mes e, matome, kad bendrovės samdydamas tokio lygio pareigūnus dar labai daug pastangų, tai šiame procese mes taip pat matome, kad iš tikrųjų nebuvo pakankamai profesionaliai atliktas namų darbas. Ir Aš bijau, kad tai tikrai neprisideda prie ES patikimumo e, pasaulyniu mastu, ypatingai po epizodo su Dominiko Štrauskan elgesiu. Ir Aš bijau, kad ES negali taip lengva ranka siūlyti savo kandidatų į tokius svarius postus. E, be abejo, suprantu, kad mes čia nekontroliuojame šitų procesų, tačiau e, noriu pasakyti, kad mes būtume norėję, jog procesai būtų kur kas tvarkingesni ir kur kas labiau organizuoti. E, toliau, reaguojant į ponį Svinben. E, e, Aš bijau, kad e, tokie žmonės kaip jūs ir toliau propaguojate tą iliuziją, kad Europa daro įtaką pasaulio įvykiams, kurie savo ruštų veikiamus. E, kalbėdami kiekvieną savo balsų, jūs kalbėjote apie tą harmoniją, tačiau taip reikalai nesprendžiame. Jeigu mes norime kažkokio tai demokratinio federalizmo ir panašiai. Labai sunku suburti tuos balsus, e, kad jie skambėtų harmoningai, kadangi vyksta balsavimai, rinkėjai, rinkėjai laikosi skirtingų pozicijų. Taigi, jeigu jūs vėl primenate mums Junktinės karalystės uh, suverenumo klausimą, jeigu jūs manote, kad jūs uh, kažką tai pasieksite darydami uh, įvairius žingsnius atskirai, aš manau, kad jūs tiesiog atitrūkus nuo realybės. Uh, Kalbant apie ES požiūrį krizės laikotarpiu, aš grįšiu prie komisaro pasakymo. E, įvairūs procesai, kurie vyko trojkos sudėtyje arba trilio sudėtyje, e, reaguojant į įvykius e, įvairius valstybės narse. E, na, bijau, kad po sukritinių pastabų TVF atžvilgių kuriuose sakė žalieji. Vis dėlto panašu, kad e, dabar būtent TVF liko be neblaiviausia institucija, kuri padeda spręsti krizės. E, taigi nežinau, ar galiu pasakyti, kad mes bandome būti didesni katalikai negu popiežius, tačiau belieka tik tai sakyti keletą drambų. TVF. Ponas Kliūtė. Ačiū. Šiandien kalbame ne apie asmenį, kalbame apie rinkimo procedūrą. E, aš e, turiu pasakyti, kas internete pasidomės, tai ras turbūt tik tai vieną atsakymą, kad JAV ir Europa dalinasi e, šio postu. Tai, yra, tai reiškia, kad ekonomiškai stipriausios valstybės tą postą dalinasi. Ir Tai, mano manimu, yra federalizmas, o ne demokratija. Negalime pritarti tokiai procedūrai. Mūsų supratimu, Dominiko Štrauskano atsistatydinimas suteikia galimybę imtis gilių um, direktoriaus skirimo procedūrų keitimo reformų. Beje, to reikalavo ir daugelis nevyriausybinio organizacijų. Todėl turime užakcentuoti TVF narių balsų daugumos svarbą. Likščiol buvo kalbama tik apie stiprių ekonomiškai valstybių struktūrinę daugumą. Manau, kad reikėtų įtraukti visas e, TVF nares. Keičiasi e, ekonomikos santykiai ir e, reikia suteikti besivystančiams valstybėms galimybę pasidalinti savo patirtimi. Taip pat TVF turi būti įsipareigojęs atsižvelgiant į kintančią ekonomiką bendradarbiauti ir kovoti prieš skurdą. Ačiū toliau, panas Faradžas. Komisarė, Aš e, žiūrėjau į TVF organizacinę struktūrą, ten nieko nekalbama apie e, ekonominio augimo skatinimą, apie pagalbą šalims. Klasinis metodas yra, kad jie surenka finansus ir surengia konkurencinį nu, devalvaciją. Niekas nesako, kad TVF turi paremti politinius eksperimentus. O būtent tai Strausas Kanas tai padarė. Jis tave panaudojo, kad padėtų išpirkti žlungančias Europos e, šalis. Todėl jis buvo blogas e, kandidatas. Dabar tai norite dar pabloginti, patvirtindami Kristin Lagarde. Dar vieną Europos politinio elito narę, dar vieną eurofanatikę, kažkas, kas tiki tuo, kad galime tą europrojektą paremti. Aš manau, kad ji turi savo interesų ir yra netinkama kandidatė. Čia tarsi Europa užgrobtų TVF, tarsi kaip pagalba eurozonai, kad ne tik eurozonos mokesčių mokėtojai, o visas pasaulis padėtų e, paremti euro E, kai e, Graikijos problemos gilėja kasdien. Aš manau, kad tam tikrais būdais jos reikia, tam tikrų mastų e, jos reikia, nes bankrutuoja ne tik Graikija, bet kaip aš esu įspėjęs anksčiau, čia Europos centrinio banko patikimumas labai greitai bus imtas kvestionuoti. Aš įspėjau jūs, kad negalima tęsti išperkant savo blogas skolas, tačiau pasiektas toks taškas, kai po kelių savaičių pamatysime, kad ECB nėra mokus ir galbūt jūsų draugas, draugė ponia Lagart padės jį išpirkti taip pat. Aš manau, kad čia kandidatūra labai bloga ir tarptautinė bendruomenė kažkada jums pasakys, kad e, taip yra. Ačiū ponui Faradžiui. Toliau kiti pasisakantieji. Pirmiausia, ponas Gozė, dvi minutės. Ačiū, ponia pirminkė. Komisarė, kolegos. Aš kalbu taip pat ir ponios Luling ir e, pono Langė vardu. Norėčiau paminėti, kaip ir kiti kolegos, kad e, procesas e, renkant e, naują valdantį direktorių prasidėjo. Labai svarbu, kad Europa kalbėtų bent vienu balsu ir pateiktų kandidatą, kurį remtų ne tik valstybės narės, bet ir komisija. Ir komisaras tam pritarė. Visi išskyrus pona Faridžą nori, kad balansas egzistavęs tarp valstybių ir Europos iki šiol būtų išlaikytas. Kai kalbama apie uh, pasaulio bankų ir TVF vadovų postus. Suprantame, kad uh, augančios ekonomikos ypač didžiausios, nori vaidinti didesnį vaidmenį priimant TVF sprendimus. Ir, aišku, visai tinkama tęsti e, tarptautinių organizacijų valdymo reformas, e, ką Jūs paminėjote, komisarė, tačiau, mano nuomonė, kol kas per anksti radikaliai keisti balansą, atsižvelgiant į e, šių organizacijų narių valstybių finansų, finansinių įnašų dydį kai e, kitos valstybės susisieks e, su kandidate, pamatys, e, kad ji turi tinkamą, tinkamas brožus, patirtį, moralinį autoritetą, savo puikią biografiją ir puikiai kalba anglišką, tai pamatysime, kad tai ir yra tas rinkinys savybių, kuris būtinas TVF vadovui. Aišku, kad tai kandidatūrai turi pritarti visos šalis, nes TVF turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį ir imtis svarbių, priimti svarbius sprendimus, e, panaikinant ekonominius ir finansinius e, disbalansus pasaulyje. Ir mes turime atlikti viską, kad Kristin Lagard užimtų šį postą. Ačiū, toliau ponas Šiklūne, tačiau jo nėra salėje. Man atrodo, kad e, jį pakeis ponia Bereš. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad yra tam tikras paradoksas šioje diskusijoje. TVF ir Pasaulio bankas atrodo, kad mm, mes, europiečiai, norime daugia šališkumo, na, o daugia šališkumas neveiks, jeigu uh, besivystančios šalis tik tai retkarčiais bus įtrauktos į G20 ar dar kur nors. Taigi mes turime tikrai galvoti apie e, pasaulinės sąrangos ateitį. Na, o dabar, kadangi reikia skubiai, e, visi siekia skubiai paskirti europietį TVF vadovų, manau, kad e, jūs komisarė, turite aiškiai suprasti faktą, kad kalbama apie e, eurozonos atstovavimą išorėje. Kodėl jūs skubate skirti europietį, jeigu ne, sakote, kad šį klausimą reikės spręsti vėliau? Jeigu mes iš tikrųjų pasisakome už daugia šališkumą, turime parodyti pavyzdį patys ir parodyti, kaip tai galėtų veikti ateityje. Nes jei kalbėsime apie tarptautinį ekonomikos valdymą, TVF turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Ne tik Europos šalių patiriančių problemų atžvilgių ar Europos skolos atžvilgių. TVF darbas susijęs ne tik su rinkos stabilumu. Jo vaidmuo yra išteisyti disbalansus pasauliniu mastu. Disbalansus, kurie prisidėjo prie pasaulinės krizės. O vienintelis svarbiausias valdymo klausimas atrodo yra pamirštamas. Taigi, mums kaip socialistams rūpi svarbiausia tai, kad TVF suvaidintų naudingą vaidmenį, panaikinant disbalansus sukelsus krizės. Ačiū, ponia Beres. Turiu ponas e, Lojerik. Euh, Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. E, neprieštarausiu, kad e, ar šis, ši procedūra yra tinkama ar nepra, netinkama, tačiau kas tautai yra svarbiausia, tai e, šios tarptautinės institucijos vaidmuo e, leidžiantis išeiti iš tos sudėtingos ekonominės krizės. TVF turi tapti labiau demokratišką instituciją, užtikrinančią E, užimtumą e, esančią žmogiškesnę, turime įveikti kai kurias e, blokadas, turime remti besiplečiančias ekonomikos šalis. TVF turi tapti priemonę spekulacijoms pažaboti, žaliavų ir žemės ūkio produktų rinkom stabilizuoti. Reikia kovoti su rojaus šalimis. Taip pat šių reformų dėka turėtume įgyvendinti bendrą didelį e, projektą, tai yra bendradarbiavimo projektą. Turime kalbėti apie prioritetus, e, kad neengtume tautų. Ačiū. Pone Leherik, ponas Langenas jau salę paliko, dabar žodis poniai Tun und Hohenstein dvi minutės. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Negerai, kad apie tarptautinį valiutos fondą dabar kalbama tik šios aferos kontekste, e, dėl to kaltas Dominikas Štrauskanas. Dėl to nukenčia ne tik šios svarbios institucijos prestižas, tačiau ir Europos politikos prestižas. Manau, kad jei pagaliau išseks tą toleranciją, tai tai ir būtų vienintelis šios e, siaubingos e, aferos pliusas. Tačiau vis dėlto kalbame apie Tarptautinį valiutos fondą. Pirmasis žingsnis reformų link tai pasiūlyti e, vadovo postą gerą žmogų, kuris galėtų užtikrinti e, tinkamą reakciją žiniasklaidoje. Labai svarbu kandidato patikimumas. Financial Times pristatė e, Legard e, kaip geriausią finansų ministrę 2010 metais. Ponas komisijos narys kalbėjo apie puikų vadovavimą didžiajam dvidešimtukui. Tačiau šiandien neturime nuvertinti Tarptautinio valiutos fondo vaidmens. Kaip tik šiandien krizės e, akivaizdoje ši krizė yra palėtusi daugelį valstybių, taip pat ir daugelį ES valstybių. Todėl europietiškoji mąstysena turi atsirasti TVF. E. Reikia, kad ten būtų žmogus suvokiantis e, europietiškas problemas. Ir aš esu įsitikinusi, kad ponia Legard e, savo vidinėmis savybėmis, e, puikiai išmananti pasaulio finansus, pasinaudodama savo asmeninę patirtimi, nepamiršto europietiškojo intereso. Ir pagaliau ji pati minėjo, kad jei bus išrinkta, tai tęs e, visus darbus ir panaudos visus savo gebėjimus kaip ministrės, kaip moters ir kaip ekonomistės ir finansininkės. Atkreipkime dėmesį į būtent moteriškąjį aspektą. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Trys parlamento nariai paprašė žodžio. Pirma, ponas Ferreira. Ačiū. Pirmininkė, procesas keičiant TVF e, direktorių negali būti atskirtas nuo kai kurių prieštaravimų susijusių su kapitalistiniu pasauliu, kada krizė įsibėgė ir gilė. Uh, pokyčiai, kurie vyksta daugelį e, pagrindinių šios temos institucijų, atsispindi stambiose verslo grupėse, kadangi mes matome, jog vyksta tam tikra trintis tarp didžiųjų galybių, e, taip pat to negalime atskirti nuo tarptinės e, pinigų sistemos reformos ir savočių valdos karų kai kalbame apie stambiausių valiutų konkurenciją ir e, kitą vertus skurdžiusios valstybės atsiduria nušalie. Na, be abejo, proceso vertimą galima apkaltinti tam tikrų socialdemokratų ar neoliberalų e, kažnumą, tačiau e, mes matome, jog procesas buvo E, vėlgi iššauktas tam tikros krizės eurozonoje ir tai atspindi kolonialistinį e, požiūrį į, į darbininkus ir į skurdžiuosius. Ačiū. Toliau. Pansarė. Pane pirmininkė, komisarė, panašu, kad 21 amžius bus apibūdinamas kaip e, mūšis tarp įvairių politinių jėgų ir finansinių institucijų tarpusavio mūšių amžius. E, esame tam tikrų valstybių šioje planetoje, kurias iš tikrųjų jau dabar valdo finansų institucijos. Ir šių šalių piliečiai dirba, kenčia, e, o jų likimą sprendžia rinkos poslinkiai pasiūlymas e, ponios Lagar kaip kandidatės, e, kuri vertinama kaip na, viena iš nedaugelio padarių ES galimų kandidatų, e, kuri turi daug patirties sukauptos finansų krizės laikotarpio. Aš manau, visą tai leidžia jai deramai atstovauti Europos ekonomikai tarptautinėse finansinėse institucijose. Ačiū ir dar panas Rubik vieną minutę. Ja, danke, Ačiū, pana pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į techninius darbuotojus, mano mikrofonas neveikia. Uh, Nepaisant to, noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad Legard patektų į šį postą. Prancūzijoje ji įrodė, kad supranta daugelį ekonomikos dalykų, kad ji atkreipia dėmesį į tuos, kurie tikrai dirba ir e, našiai dirba. Manau, kad e, TVF taip pat turėtų vadovauti šiuo principu. Tai yra visų pirma matyti žmogų, rūpintis, kad jam būtų gerai. Manau, kad e, TVF ir Pasaulio banko vaidmuo yra prioritetiniai klausimai. Turime stengtis, kad TVF turėtų tinkamas žinias, kaip spręsti problemas. Matau, kad dar žodžiu paprašė ponia Figureida. Taigi vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Vyksta diskusija. Tačiau ši diskusija nukrypsta nuo esmės. Vengiama tarptautinio kapitalizmo problema. E, problema finansų rinkų, kurios dabar e, yra pagrindinis ekonomikos variklis ir bando primesti savo taisyklės įvairioms valstybėms. E, tokiu būdu gilėja neligybė, diskriminacija, toliau pažeidinėjamas darbininkų teisės, atsakoma įvairių svarbių socialinių paslaugų ir tai tik tai gilina socialinę totraukį ir kitas krizės. Uh, E, kalbame ne tik tai apie mažiausiai įsivyščios, skurdžiausias pasaulio valstybės, bet net ir čia Europos Sąjungoje. Ir vienoje valstybėje narėje mes pastebime tokių po, požymių. Europos komisija turėtų laikytis pozicijos, kurioje aiškiai būtų sakoma, jog situacija turi keistis, turi būti panaikinti mm, e, pamakintos, panaikintos nemokestinės zonos ir turi būti panaikinta ta neligybė ir to tokis. Na nu kągi, ačiū, tai buvo paskutinė kalbėtoja mm, spontaniškų pasakymų sekcija ir dabar vėl gražinsiu žodį komisijos atstovui, ponė Ren. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pirmiausiai noriu padėkoti už labai konstruktyvius, rimtus debatus. Aš sustiknęs, kad mm, šiuose rūmose e, plačiai pritarėma dėl kandidatės parinkimo e, į TV vadovus e, procedūros, galbūt ne visuotinis pritarimas, tačiau šiaip pat beveik visi sutarėme, kad tai turi būti skaidrus procesas, grindžiamas pirmiausiai nuopelnais, asmenėmis savybėmis. Taip pat panašu, kad Ponas Lagat kandidatūra sulaukė platos pritarimo, galbūt vėlgi ne visuotinė, tačiau šiaip ar taip jos kandidatūrą jau patvirtino ir valstybės narės, ir komisija. Taigi jinai iš tikrųjų teikiama kaip Europos kandidatė į TVF e, igničio direktorius postą. E, turiu tris pagrindinės pastabas, e, reaguodamas į nuomonę, kuris noriu išsakyti reaguodamas į nuomonės sakytas diskusijų metu. E, be abejo, TVF e, vaidino labai svarbu vaidmenį bendradarbiaujant e, su ES įveikiant e, valstybių skolinimo problemas e, kai kuriuose ES dalyse. Prie to labai prisidėjo ir Dominikas Strauss-Hahn. Na ir tam tikrų valstybių, valstybės skolos srityje mes vis dar matome tam tikrų neramumų, Tačiau labai svarbu, kad e, Europos ekonominis atsigavimas būtų apsaugotas ir e, Tai buvo labai svarbu praeitie, be abejo šis darbas turi būti tęsiamas ir toliau, e, ne tik tai per artimiausią savaitės birželį, bet ir ateitie. Šiaip ar taip, leiskite priminti, kad Europos žemėje nevyko tokių katastrofų kaip Lehman Brothers bankrotas JAV. Jeigu tokie dalykai pasikartotų pas mus, tai be abejo, tas iš tikrųjų atneš labai sunkių pasiekmių ekonomikos augimui ir užimtumui Europoje. Kita pastaba, tai kad e, iš tikrųjų vyko labai geras, veiksmingas bendradarbiavimas tarp komisijos, Europos centrinio banko ir TVF. Galbūt tai nėra akivaizdu žiūrint iš šalies, tačiau kai procesas prasidėjo maždaug prieš pusantrų metų, kada būtent e, vyko ta visa finansinė sumaištis ir kiekviena šių institucijų turi savų taisyklius, vadovaujasi savo filosofijas, taip pat e, veikia nepriklausomai ir galbūt e, netrodė taip akivaizdu, kad mes, trys institucijos, galime sėkmingai bendradarbiauti, spręsdamas iššūkius ir įveikdamas sunkumus. Tačiau m, mm, turiu pasakyti, kad per šį bendradarbiavimą tas suvokimas, jog krizė yra rimta, iš tikrųjų leido mums veikti racionaliai ir e, leido įveikti krizės požymius, e, gražinti Europą e, į ekonominį įsigavimo kelią. Toliau, e, kalbant apie tai, kad mums reikia reformuoti savo išorinį savavimą, aš jau sakiau įžanginėje kalboje, jog pirmiausiai e, mūsų laukia labai rimtas uždavinys baigti vidinis valdymo reformas. Ir aš esu įsitikinęs, aš pasitikiu taip pat ir jūsų pagalba, kad dar birželį iki vasaros atostogų mes galime tai padaryti, tai labai svarbu e, ES patikimui užtikrinti krizės laikotarpį. E, Taigi mes tikrai turime baigti šiandien išvengiamą ir pribrendusi Europos ekonominio valdymo reforma. O ilgalaikėje perspektyvoje mūsų tikslas būtų um, vieningos politikos, sukurti vieningą politiką bent jau eurozonoje. E, Tuo tarpu e, ir kad būtų vieningas atstovavimas, kita vertus dabar, trumpalaikė perspektyva be abejo, mes turime išnaudoti pajėgumus tų valstybių narių, kurios yra atstovavimas, pavyzdžiui, tokiuose dariniuose kaip G20 ir panašiai. E, labai svarbu, kad e, tos valstybės narės, kurios yra atstovavimas ar G7, ar G20, ar TVF, ar kur nors kitur, e, siektų bendrų tikslų ir e, kalbėtų vienu balsu, veiktų kaip darnus orkestras, o ne siektų savų atskirų interesų. E, Apie tai be abejo reikės toliau diskutuoti, tačiau, kaip jau sakiau, pirmiausia, mes turime sudoroti su vidaus valdymo uždaviniu, o paskiau jau kalbėti apie išorinę stovavimą. Kadangi e, dabar e, naujai augančias pasaulio ekonomikos be abejo reiškia tai, jog valstybė narė, jos piliečiai, jos e, ūkio sektorius turi E, vieningiau ir organizuočiau pristatinėti savo interesus pasaulinėje arenoje. Ačiū. Labai ačiū, komisarė. Tuo mes baigėme diskusiją ir galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, kuris iš tikrųjų labai skiriasi nuo ankstesnėjo, tai pono Audė.